nepradėtų kontroliuoti diskusijos, nes atrodo, kad tai šiuo metu ir vyksta Europoje, nes jeigu jie perim šių diskusijų kontrolę, panašiai kaip 20, 20 amžiuje nutiko, kai komunizmas, nacionalizmas e, dominavo diskusijas, tai dabar dominuoja diskusijas ekologizmas ir gazinimas katastrofomis. Dabar ponas Kokalis, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti už šias diskusijas, tačiau norėčiau nesutikti su diskusijų pavadinimu. Taip, susiklošiusi skubos situacija, na, e, kritinė situacija reikia veiksmų, tačiau tikrai tai nesusijusi su klimato ir ekologija. Tai yra žmogiškoji katastrofa, kuri liečia žmonių bendruomenės, atsiranda žlugusių valstybių, atsiranda klimato pabėgalių. Na ir tai išsame mūsų. Um, civilinės saugos pajėgumus dėl ekstremalių stichinių nelaimių ir šios kritinės situacijos akivaizdoje Europa galėtų tapti lyderiu priešingai nei tos kritinės situacijos situacijoje, kurią šiandieną aptarėme ryte dėl Turkijos ir Kurdistano. Šios kritinės situacijos atveju galime daugiau pasiūlyti, mes esame lyderiai ir turėtume jais išlikti pasauliniu lygiu šiame parlamente, šiuose parlamento rūmėse tikimės e, pavasarį patvirtinti e, žalį susitarimą. Ir tai reiškia, kad reikia kurti visapusišką tarpsaktinę platformą, kuri apimtų įvairius teisės aktus ir klimato apsaugos veiksmus iki 50 metų. Ir tai reiškia, kad vien tuo pačiu metu būtų sukurta milijonai darbo vietų, tačiau kartu e, galėsime sutaupyti trilijonus tonų iškastinio kūro, kurio neturime patys Europoje. Taigi štai tokių veiksmų reikia tam, kad galėtume reaguoti į kritinę situaciją. Dabar ponas Korau pusantros minutės, prašau. This is Madam President, dear colleagues. It's in our neighbor. Climate change is no longer a theoretical debate among scientists, but a reality that, if not addressed immediately and resolutely, will have a devastating impact on the planet and on the lives of current and future generations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 Taip, pasaulinis atšilimas yra toks klausimas, į kurį reikėtų rasti kiek įmanoma greičiau atsakymą. Yra veiksnių, kurie rodo, kad dar ne pernelyg vėlų viską pristabdyti. Ir todėl turime imtis labai pasvertų veiksmų. Europos Sąjunga turėtų paremti valstybės narės ir finansiškai, nes tikslas yra užtikrinti tokį ūkį ES iki 50 metų, kuris būtų neutralus klimato požiūriu. Na ir tiesą sakant, iki 30 metų Vengrijos energijos gavyba galėtų būti 90 procentų neutrali um, klimato požiūriu. Yra paskaičiavimų, kurie rodo, kad iki 50 metų siekiant užtikrinti neutralimą klimato požiūrių, Vengrija kainuotų 150 milijardų eurų. Tai turėtų būti ES prioritetas tam, kad išliktume konkurencingi. Na ir tai reikėtų derinti su klimato apsaugos tikslais. Taigi tai reiškia, kad reikės ateityje tokio sprendimo, kuris leis uh, užtikrinti bendrą klimato neutralumo ir atitinkamų tikslų finansavimą tam, kad ir valstybės narės išliktų konkurencingomis. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Bulmanas, vieną minutę prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Niujorko žinia buvo aiški tvarumo klimato viršūnių susitikimas užkėlė kartelę. Pone komisarė, aš labai e, viliuosi, kad žengėme, žengėme teisingų keliu, tačiau tikrai esame dar labai toli nutolę nu, nuo to, ką deklaravome kaip tikslus, todėl turime pasispausti. Mes kaip Europos Sąjunga turime žengti prieki tiek e, prekybos, užsienio, vystimosi politikos rytie, tiek ir vidaus politikos rytie reikia naujų signalų. Dar vis to tebe laukiu ir jūs turite atlikti šį darbą, kol bus patvirtinta nauja komisija. Nauja komisija labai teisingai pasirinko prioritetą, tai yra tvarumą visose politikos sritise. Tačiau iš naujos komisijos pirmininko dar neteko girdėti, kad tas privalomas e, klimato apsaugos tikslų traukimas visas politikos sritis turėtų tapti naujos komisijos kompasu. Taigi, perinant prie naujos komisijos darbo, labai viliuosi, kad jūs įnešite reikalingą indėlį. Dėkoju. Pone Rys, vieną minutę prašau. Dėkoju, pone pirmininkė. Mes turime aiškiai matyti e, realybę. New Yorko konferencijos rezultatai nebuvo iškilus, nes per mažai valstybių iki 20 metų įsipareigojo e, daryti pažangą, o didieji teršėjai dėlse ES turi rodyti pavyzdį. Mes puikiai žinome, kokie yra svertai. Žalesis kursas, kuris turi būti konkretizuotas šios kadencijos e, metu, bus vienas iš jų, taip pat e, investicijos ir investicijų banko vaidmuo čia yra labai svarbus. Tačiau mes taip pat matome, kad e, busimosios DFP 21-27 metams ambicijos e, mažėja, o mes e, turime galvoti apie oro taršą, apie taršos pasiekmes mūsų sveikatai, nes tarša dabar nužudo daugiau žmonių negu tabakas. Tai yra per, per metus virš 700 tūkstančių žmonių Europoje. Tad, Šitie klausimai turi tapti prioritetu e, komisijai lygiai taip pat kaip ir klimato kaita. Dėkoju, ponas Holmgren, vieną minutę. Dėkoju. Reikia veikti skubiai, matant e, rušių įvairovės nikimą bei e, temperatūros augimą. Mes susidurėme su pasaulinė krize, tačiau dažnai nežiūrime į tai kaip į krizę. Jau pakilo daugiau nei vienu laipsniu atmosferos temperatūra. Ir mums liko tik tai pusė laipsnio, kol pasieksime tą lygį, kurį esame e, apibrėžę, kurio neturėtume e, viršyti. Tai reiškia, jog e, mes, Europos parlamento nariai, per ateinančius penkerius metus turime padaryti viską, ką galime, kad būtų pasiekti mūsų tikslai. Būtent todėl jaunimas pasaulyje ir Europoje demonstruoja dėl klimato e, kaitos. Mums liko penki metai tam, kad, kad iš tikrųjų pradėtume giluminius pokyčius. Reikia konkrečių veiksmų. Dėkuoju. Pone Benjo, vieną minutę. ID frakcija. Mėly kolegos, jeigu turime džiaugtis, kad e, Europos politikai visi domisi ekologiją, vis dėlto negalime neikti, jog čia yra daug ir oportunizmo. Ir e, matome čia tam tikrą žalę smegenų plovimą. Deja, Iš tikrųjų, e, kai kurie politiniai dalykai yra įvelkami į tą e, politinį rūbą. Ir iš tikrųjų e, kartais įmamasi su visų šitų dalykų priedanga finansinių priemonių, kurios tik tai padidina naštą mūsų mokesčių mokėtojams. Ir dažnai dėl to nukenčia labiausiai pažeidžiami žmonės. Tai yra Europos vadovų ir valstybių e, vadovų kaltė. Mes turime keisti ekonominį ir politinį modelį tam, kad galėtume atliepti, atremti e, aplinkosauginius, moralinius ir kitus iššūkius. Kad pasiektume tos tikslus, reikia atstatyti Europos tautų e, ir valstybių suverenitetą. Be šito nieko nebus įmanoma, visa kita tik, tik beletristika. Viena minutė, pane Višnieska. Panas ir ponai, aš e, klausausi diskusijų, tačiau kol kas dar neišgirdau nei vieno žodžio apie ETS sistemos spekuliatyvų pobūdį. Aš taip pat nieko negirdėjau iš kairiųjų frakcijų dėl energetinio skurdo. Labai daug Europoje žmonių nukenčia dėl to skurdo. kai kuriuose sektoriuose taikomos griežtos priemonės, pavyzdžiui, e, žemės e, ūkija. Ir e, žemės ūkis nukenčia taip pat ir nuo energetinio skurdo. Tai gali atvesti į tokią situaciją, jog nebeužsitikrinsime, nebeapsirūpinsime maistu, tuo tarpu maistas iš trečių valstybių gali būti gaminamas nesilaikant mūsų reikalavimus, antibiotikais ir panašiai. Mes e, turime pripažinti taip pat valstybių laisvę rinktis energetikos rinkinius. Valstybės narės nėra vienodai išsivyščiusios ir reikia atsižvelgti į tuos skirtumus. Ponas Volas. 10 minučių diskutavom apie e, klimato kaitą. Praeitą mėnesį vyko aukščiausio lygio New Yorko sustikimas, kur, kurio tikslas buvo sustiprinti veiksmus, kovant su klimato kaita, tačiau nieko nebuvo pasiekta. Yra aišku, kad e, jokie Europos sąjungos e, numatyti tikslai nėra konkrečiai siejami su Paryžiaus e, konferencijos tikslais. Jeigu norime atremti šitos iššūkius, reikia imtis konkrečių veiksmų ir dabar mes e, turime nebenaudoti iškastinio kūro visiškai. Taip pat turime sustabdyti e, natūralių e, dujų projektus, įskaitant ir Šenon projektą e, Airijoje. Taip pat turime investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius. Be šitų dalykų mes būsime užsisukę prieštaravimu uždarmiautę. Dėkuoju, ponas Lins, vieną minutę pusantros minutės. Gerbiama ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, kolegos, klimato kaita yra labai emocionali tema. Kiekvieną penktadienį stebime e, moksleivius, kurie mm, išeina į gatves mm, ir dalyvauja e, Fridays for Future judėjime. Mes e, tikrai turime daryti ką nors klimato e, iš, dėl klimato išsaugojimo. Kai kurie galbūt šito klausimo e, nekelia galvoja, kad nieko nereikia daryti, tačiau mes e, didžioji dalis manome kitaip. E, nepamirškime be abejo ir pramonės situacijos ir e, suderinkime įvairius interesus, išsemkime visą potencialą, tik tuomet e, dirbsime sėkmingai. Pavyzdys iš žemės ūkio žemės um, ūkio sektoriaus darbuotojai um, neretai yra apkaltinami dėl to, kad jų veikla turi neigiamų padarinių klimato kaitai. Tačiau toje diskusijoje dėje neretai pamirštama, kad žemės ūkis yra vienintelis sektorius, e, kurio didžiausias potencialas yra sugauti e, CO2 e, išlakas ir jas saugoti. Taigi tai turėtumėm dar labiau skatinti ir manau, kad paskatos mechanizmas e, europinio masto galėtų puikiai veikti, taip kaip panašiai yra padariusi Naujoji Zelandija. Taigi atsižvelkime į ūkininkus ir neteiskime jų. O kaip tik palaikykime. Ačiū. Vieną minutę, poniai Griffin. Ačiū. Spręsti pasaulio klimato kaitos problemas, skubiai jas spręsti turėtų būti mūsų visų prioritetas - žiedinė ekonomika, žemės ūkis, transportas, vandenynai, e, klimato kaitos kriterijais paremti susitarimai, energetinis skurdas ir jo mažinimas, tvarios investicijos. Turime įtraukti į tai visus suinteresuotus subjektus, visas šalis, įmonės, mokslą. Turime tokių, kurie yra lyderiai savo srityje ir tai turėtų rūpėti ir būti aišku kiekvienam komisijos nariui ir kiekvienam tarybos atstovui. Jeigu ne, nesimsime bendrų europinių išsamių veiksmų, nežengsime tą kryptimi, tuomet nieko kita neliks, nebeturėsime nei vieno darbuotojo, mm, turime į juos atsižvelgti kad visi būtų įsitraukę ir nebelauktume nei vienos sekundės ilgiau. Reikia europinio klimato kaitos sprendimo dabar. Ačiū, viena minutė skiriama ponui Hoisik. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Iš tiesų, situacija labai opi. Tačiau mes nesielgėme taip, lyg taip būtų. Mes elgėmės taip, lyg ignoruotumėm viską. Ir štai užgriuvo mus tos pasiekmes, regis nelauktai. Kaip tik šiandien turėjome atmesti e, pasiūlymus e, apsaugoti. Mm, bites, kitas populiacijas susidarė štai tokia situacija. Europos parlamentas turi aiškius įgaliojimus veikti bio įvairovės srityje. Tai, ko reikia dabar, tai yra valstybių narių atskaitomumo. Nes mes viena vertus lik ir kalbame apie tam tikrus veiksmus, antra vertus e, yra išleidžiama daugybė pinigų valstybėse narėse, e, anglies e, anglį naudojančiams elektrinėms ar um, dujotiekiams tiesti. Taigi turime raginti valstybės narės mums atsiskaityti ir tai turi būti daroma viešai ir skaidriai. Ačiū. Viena minutė, ponė Dėlį. Mėly kolegos, dabar mes išgyvename karščiausius metus Matome kiekvieną dieną klimato kaitos padarinius ir dėl to nukenčia patys pažeidžiamiausi. Konferencijų ir diskusijų laikas baigėsi. Turime veikti skubiai. Ir mes turime tai daryti iš karto. Šis parlamentas turi paskelbti nepaprastąją padėtį klimato klausimų, kad ES sumažintų iki 30 metų bent jau 60 procentų išmetalus, kad jūros transporto sektorius ir kiti e, sektoriai e, prisidėtų prie to. Tai yra kova už mūsų ben, bendrą gerovę, už mūsų vertybės, už mūsų darbo vietas ir mes turime parodyti demonstruojančiam jaunimui, kuris žiūri į mus, kuris tikisi iš mūsų, daug ko, kuris laukia. Mes turime parodyti jiems, jog mes supratome padėtį ir kad turime pakankamai drąsos tam, kad pasakytume, mes veiksime greitai, stipriai ir gerai. Dėkuoju, ponas Lančinį, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Protestai klimato klausimų yra labai medualizuojami ir jie akcentuoja katastrofinius scenarius, bet nesiūlo jokių sprendimų. Europa per pastarosius 30 metų sumažino išmetalus, tačiau e, dabar siūloma pasiekti klimato neutralumo stadiją 50 metais. Tas tikslas nebus lengvas pasiekti ir dėl jo pasunkės gyvenimas piliečiams. Italija 2020 Benglis ekonomikos tikslus taip pat yra numačiusi e, siekti kitos e, ir, ir daug ką daro, kad pasiektų kitos e, valstybės vis dėlto dar naudoja pakankamai daug išmestinio kūro. Tačiau labai svarbu, vis dėlto turime apsispręsti, kas mums yra svarbiau - ar biudžetiniai klausimai, ar klimato e, klausimai. Tarša nesustoja ties valstybių sienomis. Mes e, esame sudarę prekybos sutarčių su tokiamis valstybėmis, kurios laikosi kitokių reikalavimų ir kurios užsima nesažininką konkurenciją ir daug daugiau teršia negu mes. Reikia taikyti griežtesnius reikalavimus toms valstybėms ir Europą, kuri jau yra e, atsidūrusi sunkioje padėtyje, tą padėtį vis dar sunkina. Pane Klots, vieną minutę. Szanowni Państwo, zacznijmy od faktu, że tak naprawdę. E, norėčiau pradėti nuo to, jog kol kas nėra aiškaus e, rizikos faktorių klimatui e, apibrėžimą. Aišku, mes žinome, kad žmogaus e, veikla e, daro įtaką, tačiau mes matome įvairiausius protesto akcijų dalyvius, kurie imasi net smurto. Ir kyla klausimas, ką jie iš tikrųjų daro. Jie daugeliu atveju yra manipuliuojami jais yra pasinaudojama ir jie tik tai didina e, anarchiją. Tiesa yra ta, jog tik tai e, turtingi gali leisti savo veiksmingus veiksmus klimato e, kaitos klausimų. Tie, kurie yra pažeidžiami ir neturtingi, yra patekę į energetikos skurdos pastus. Tai yra neteisinga. Energetikos Kainos turi būti mūsų prioritetas. Marksistiniai eksperimentai tik tai didino kančias ir skurdą. Nekartokime klaidų, kurios jau buvo padarytos praeitėje. Dėkuoju, pane Petikanin. Busima komisija turi remtis mo, mokslu besiriamenčių e, požiūrių. Turime e, remtis moksliniais kriterijais ir e, turime imtis tokių priemonių, kurios atitiktų mūsų iššūkių mastą. Ką tai reiškia? Jok tai reiškia, jog jeigu mes norime uh, išspręsti šitas problemas, turime veikti konkrečiai. Taip pat, kalbant apie žiedinės ekonomikos paketą, mums reikia atitinkamų žvingsnių užtikrinant e, tvarų finansavimą. Ir čia turime galvoti apie neveikimo sąnaudas. Mūsų demokratijos neigia kai kuriuos e, dalykus, mes žinome, kokie yra iššūkiai, žinome, kokios turi būti naudojamos technologijos ir turime pakankamai e, lėšų, nes e, mums liko labai nedaug realiai. Ponas Lopės, vienam dėkuoju, ponė pirmininkė, akivaizdu, kad e, dėl klimato kaitos e, dabar susiklosti kritinė situacija. Mokslininkai sako, kad jeigu nedarysime veiksmų dabar, bus padaryta negryžtama žala. Ir tiesą sakant, tai, da, tai yra tiesiog negresmė mūsų gyvenimo būdai. Tai kartoja kas savaitę jaunuoliai protestuodami ir reikalaudami griežtų veiksmų. Tai To reikalauja ir nestautos, organizuodamas viršūnių sustikimus. Taigi turime reaguoti, pateikdami ambicingą, griežtą planą, kuris leistų atsisakyti CO2 iki 2050 metų. Na ir Tai reiškia, kad reikia imtis veiksmų infrastruktūros, energetikos, mokesčių, transporto, tarptinės prekybos rytyje. Štai tokio pobūdžio, tokio masto pokyčių reikia. Na, ir aš manau, kad turime pakankamų išteklių tam padaryti, pavyzdžiui, per žalėjį e, sustarimą, o taip pat įtraukdami socialinius e, subjektus, kurie leis reaguoti. Taip pat tai turime tai daryti europinimu. Tai geriausias būdas, nes negali nu neikti, klimato. Negali su juo konkuruoti, su juo te gali tik tais bendradarbiauti. Tai te gali padaryti mūsų rūmai. Dėkoju ir dabar, pone Vaudin, vieną minutę prašau. Dėkoju. Santykis tarp žmonijos ir žemės atsidūrė krizinės situacijos. Visur pasaulyje matome, kad žmonės yra labai nusivylę. Vien per per pastruosius keletą mėnesių daugiau nei 6 milijonai žmonių pasaulyje e, išėjo gatves ir protestavo tam, kad politikos formuotojai tokie kaip mes įsiklausytume, reaguotų į krizinę klimato situaciją, imtųsi veiksmų. Mes turime įsiklausyti jų žodžius, nes gamtai žmonių nereikia, tačiau mums reikalinga gamta. Na, o tai, kaip apsispręsime veikti dabar, tai kaip mes apsispręsime apsaugoti mūsų aplinką, nulems žmonijos ateitį šio žemėje ateinantiems dešimčiai metų. Taigi mes dabar ir čia turime užtikrinti, kad ambicingas žalėsis sutarimas taptų tikrovę. Turime pasirūpinti, kad komisijos pasiūlymai atspindėtų ekologinę e, krizinę situaciją ir ekologinę padėtį, su kuria susidurs mūsų vaikai ir nukai ir pronukiai. Nele, neleiskime, kad jie dėl mūsų veiksmų mirtų. Dėkoju ir dabar ponia Paulus, vieną mintę prašau. Dėkoju. Ponios ir ponai, gerbiami klausytai, 2009 met e, Stokholmo atsparumo centras parengė dokumentą, kuriame buvo nurodytos pasaulinės ribos. Tai yra tos ribos, kurių negalima peržengti, jeigu norime, kad žmonė ir toliau galėtų gyventi šioje žemėje. Taigi visi pagristai kalbate apie klimato e, krizinę situaciją, tačiau yra dvi kitos ribos, kurias peržengtis. Tai yra biosferos integralumas, iš esmės tai yra biorovė ir taip pat biocheminiai srautai. Tai reiškia, kad yra fosforas ir. E, azotas išleidžiami į aplinką ir to pasiekoje rūšis nyksta nepaprastai sparčiai. Taigi, kągi mes darome? Mes, tiesą sakant, keliame riziką mūsų gyvybės pagrindai. Tai yra biosfera, kuri mūsų užtikrina derlingą dirbą, švarių orų, gerimių vandenių. Tai turime nutraukti ir tikimės, kad naujoji komisija pateiks griežtą planą, pagal kurį galėsime imtis veiksmų žemės ūkio srityje, vandenynų, žemės naudojimo srityje. Tai turėtų būti naujo žalio susitarimo dalis, nes kitaip šios krizės neveiksime. Dėkoju. Dėkoju. Viena minta ponui Raus, prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė. Mane, mano kolegos kalba apie klimato kaitą, tarsi tai būtų akopalipsė, kai tiesą sakant dar tam nėra ir mokslinių pagristų įrodymų. Na, be abejo, anglis yra gyvybę užtikrinanti molekulė ir CO2 yra svarbi cheminė medžiaga visoms gyvybėms uh, Žemėje. Taip, yra uh, perspėjimų, kurie yra faktiškai prognostinio pobūdžio, nėra e, įrodymų, kurie rodytų, kad padažnėjo potvinių sausrų. Uh, faktiškai 130 metų uh, E, viskas nesikeičia apie 180 mm per metus. Taip, pietinėme ašigalyje greičiau tirpsta ledynai, tačiau prieš 170 metų išgyvenome mini ledynmetį. Taigi gali būti, kad dabar išgyvename šiltesnius laikus, tačiau tiesą sakant, tikrai dar nerodyta, kad klimato kaita negryždama. Ir tiesiog nusiraminkime, juk tai vyko visuomet. Ir dabar pusantros minutės pona Šiuca. Pane Šica. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, akivaizdu, kad klimatas keičiasi pasauliniu lygiu ir tai turi labai neigiamų pasiekmių aplinkai. Negalime ignoruoti to fakto, jog e, tirpsta ledynai, dega Amazonės miškai, tai matėme šiais metais šią vasarą. Ir faktiškai Liepos mėnesį užfiksuoksos aukščiausios temperatūros. Tai reiškia, kad 2019 metai bus vieni iš penkerių šilčiausių metų. Tai rodo, kad kažkas vyksta, negalime to ignoruoti, privalome imtis veiksmų ir pritariu visiems tiems, kurie teigia, kad tai ne pasaulio pabaiga, bet tikrai susiklosti kritinė situacija. Mes teisingai aptarėme šį klausimą šios kadencijos pradžioje, o taip pat prieš pradedant dirbti naujai komisijai. Aš jai priklausysiu ir labai džiugu, kad ponia Ursula von der Leyen e, žaliajam susitarimui teikia tiek daug svarbos, tai jos prioritetas, kuris turi būti aptartas per pirmąjį šimtą dienų. Be to, labai svarbu, kad ir vadovų taryboje būtų kalbama apie žalėjį perimą, žalėje transformacija. Taip pat turime pasirūpinti, kad būtų įgyvendintas Paryžiaus susitarimas. Kai kas čia minėjo e, rugsėjo mėnesio New Yorko susitikimą ir esą jo nevainikavo sėkmė, bet tai buvo vienas iš e, pirmųjų svarbių susitikimų po Paryžiaus susitarimo sudarimo. Mes turime E, galvoti apie būsimas kartas, turime palikti jiems geresnę žemę, tai yra mūsų e, moralinė mm, pa, pareiga. Pone Van Bremt, vieną minutę. Kolegos, aš veikiau optimistė esu ir noriu pasiūsti tokią optimistinę žinę kaip tik dėl to labai sudėtingo reiškinio kaip klimato kaita. Visuomet eina kalba apie e, tarybą, apie tai, kokie, kokie sustarimai yra sudaromi, tačiau aš manau, kad 2030 metų tikslai ir 2050 metų tikslai yra ir bus labai ambicingi ir mes ir turime tokie būti, iškelkime kartelę aukštai, bet tik ir pasirūpinkime tuo, kad e, apsaugota mūsų pramonė būtų. Tuomet konkurencinėje kovoje tarptautiniu mastu jos išgyvens. Reikia užtikrinti tą apsaugos lygį, turime užtikrinti ir principą teršėjas moka ir apsaugoti taip pat ir visuomenę mūsų. Ačiū, toliau kolegė C kalbės vieną minutę. Ačiū, ponė, Mir... ponė pirmininkė. Kolegos, paklausykime mokslininkų. Liko tik keletas metų, kuomet dar galime imtis veiksmų nukreiptų prieš klimato uh, uh, kaitą. Ir tai yra faktas nėra kokia pasaka. Aš esu iš vieno vargingiausių regionų ES kilusi, tačiau vis dėlto suprantu aiškiai, kad e, mūsų veiksmai turi žengti koja kojon ir su veiksmais e, susijusiais su klimato kaita, nes kitaip e, paž pasiekmes bus pražutingos mums visiems ir dėl to nukentės kaip tik patys vargingiausieji, pažeidžiamiausieji ir bus dar sunkiau spręsti tas problemas. Tai todėl sklandi, teisinga pareiga prie um, anglės dvideginio neišmetančios ekonomikos yra tokia svarbi. Uh, Es lyderiai jau yra įsipareigoję numatyti veiksmus šioje srityje. Es klimato kaitos darbo tvarkė jau buvo e, minėta taip pat ir m, mm, naujosios komisijos pirmininkės e, būsimos Ursulos von der Leyen. E, ir viso to nereikėtų pamiršti ir toliau atitinkamai veikti. Ačiū. Pusantros minutės poniai Kare. Ponui Kare. Pirmininkė, mėly kolegos Jau senai mūsų kalbos dėl klimato kaitos tapo vienu ir tuo pačiu, labai panašios. Mes e, kalbame apie tai, kad reikia konkrečių veiksmų ir matome, kad iš tikrųjų atotrukis tarp žodžių ir veiksmų yra labai didelis. Paryžiuje, pavyzdžiui, kalbama apie Paryžiaus susitarimą, tačiau realiai nieko nedaroma, kad uh, E, būtų siekiama tų tikslų. Ir dėl tos vedmainystės aš kaip tik tai e, pateikiau e, skundą. Aš gana ilgai buvau vieno miesto meras ir tas miestas dėl klimato kaitos gali atsidurti po vandeniu po kurio laiko. Atėjo laikas veikti, mes iš tikrųjų turime paskelbti nepaprastąją padėtį klimato požiūrių, priimkime tokį teisėkuros tekstą, kuris e, būtų panašus į e, pasiūlymą dėl biudžeto ir kuris numatytų veiksmingas e, priemonės, nes veikti būtina dabar. Ačiū. Kitas kalbėtojas, ponas Vanovartfeld, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, Kalbame apie didžiulį iššūkį - klimato kaitą. Ta visi žinome. Ir viena yra aišku - norime turėti žiedinę ekonomiką, e, tvariai veikti, norime, kad e, nebūtų CO2 išmetimų ir ekonomika auktų. O be viso, prie viso to dar, be viso to dar norime apsaugoti ir darbo vietas. Norime keisti visą sistemą, o ne e, patį klimatą. Toks yra vienas iš e, šūkių. Ir su juo visiškai sutinku. Be abejo, mes e, galime imtis e, priemonių ir veiksmų, tačiau negalime visko palikti vien tik rinkos mechanizmui sutvarkyti. Ir beje, mes vieni veikdami taip pat nieko nepasieksime. Turime turėti ir sąjungininkų. Tad klausiu komisijos, koks yra tarptautinis kontekstas šios iniciatyvos rytyje. Ačiū. Toliau ponė Spiraki. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga yra e, priešakinė prieš akiją kovos e, su klimato kaita mes norime iki 2030 metų reikšmingai sumažinti CO2 išmetimus. E, tačiau koks yra poveikio vertinimas, ar jis yra atliktas, jeigu norime pasiekti tų tikslų, tuomet turime įgyvendinti ir žiedinės ekonomikos projektą. Tačiau reikia e, dirbti ir su visų likusiu pasauliu šioje srityje, siekti dialogo. E, taip pat kreiptis į pilietinę visuomenę ir užtikrinti tvarų finansavimą. Investicijų bankas galėtų tapti klimato banku. Galime be abejo ir mm, pareigos metu e, naudotis dujomis kaip kuru, tas bus reikalinga kai kuriuose valstybėse narėse, ypač jeigu e, tikslai yra ambicingi. Mano šalis, Graikija, iki 2028 metų nori nulinių išmetimų pasiekti ir mes tą tikslą remiame. Pone Belka, vien, viena minutė, ponė Spirakė, buvo skirta, sako ponė pirmininkė, e, ir informuoja visus, kad likę kalbėtojai turės po būtent vieną minutę. Ponas Belka. Ačiū. Pereimas nuo uh, iškastinio kūro prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir CO2 neutralumo yra didžiulis iššūkis. Ir vieniems e, tai yra didesnis, kitiems mažesnis iššūkis. Lenkija yra vienas tų kraštutinių pavyzdžių, kur kaštai bus tikrai didžiuliai. Tačiau, nežiūrint to, reikės imtis tų veiksmų, kadangi kalbant apie oro ir vandens taršą čia jau pastebimos neigiamos tendencijos, būtent dėl to, kad naudojamas iškastinis kuras. Ar yra e, teisėta e, tai ir legitimu, jog Lenkija priešinasi tam galbūt E, ir taip, tačiau reikia vis dėlto galvoti apie ateitį ir sklandžią pareigą. Reikia, kad Lenkija, reikalaudama e, papildomų lėšų, pateiktų aišku planą dėl to, kaip ji pereis nuo iškastinio kūro prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Ačiū. Toliau žodis ponui Flego. Hvala, predsjednice. Klim... Ačiū, ponė pirmininkė. Klimatas ir ekologija nėra tiesiog ateities temos, tai yra jau dabarties temos, yra daugybė potvinių, sausrų, kurie, kurios vyksta ir tie reiškiniai mus ištinka neatsitiktinai, ne šiaip savo. Mes, Renew Europe frakcija, suvokiame, kaip svarbu yra švelninti klimato kaitą ir apsaugoti mūsų aplinką tuo pat metu ištikrinant ekonominį augimą. Laikas senka, todėl ir kalbėdami apie ES biudžetą turime numatyti būdus įgyvendinti sklandžią pareigą 2021-2027 metų laikotarpiu. Biologinė, biologinis ekologiškas ūkininkavimas irgi turėtų būti remiamas panaudojant tam ir ES biudžeto išteklius. Ponas Kaf. Ačiū, ponė pirmininkė. Sėk, e, sėkmingai veiksime tik tada, jeigu iš esmės pakeisime e, gyvenseną mūsų piliečių. Iš tikrųjų, iššūkiai mūsų laukia didžiuliai ES miestų darbo tvarkė yra gera pradžia, kadangi ten kalbama apie švarų orą, apsirūpinimą būstu ir kitus kriterijus, kaip tuos, kuriems turėtumėm skirti aukščiausią prioritetą. Taip pat reikėtų į aktyvų judėjimą kreipti dėmesį, daugiau skatinti važiavimą dviračiais, vaikščiojimą. Turėtų būti ir E, kiekviename mieste tiesiog galvojama apie tai, kaip e, šias sritis skatinti. Ir ponui Simpsonui taip pat norėčiau pasakyti, kad reiktų a, galvoti apie būtent tuos dalykus, apie energetinį A klasės efektyvumą būsto ir apie a, e, galimybės a, žmonėms pasiekti tašką, iš ta, nukeliauti iš taško A į tašką B ekologiškomis priemonėmis. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Miestams tenka apie 70 procentų CO2 emisijų pasauliniu mastu, tad miestams iš tikrųjų tenka strateginis vaidmuo kovojant su klimato kaita. Kategoriškai pareikščiau, jog mes negalime kalbėti apie skubiai e, įgyvendinamus veiksmus, nekalbėdami apie miestus. Tarp, tarp tų miestų Labai dažnai pamirštami patys didžiausi miestai. Paryžiuje aš tai konstatuoju kiekvieną dieną. Metropolijos dūsta ir ten gyvenantys žmonės taip pat. Tarša, e, transporto problemos ir, ir visa kita. Tai daro neigiamą poveikį ir visuomenės sveikatai. Sveikata dėl to smarkiai nukenčia ir jeigu miestai yra problemos dalis, tai miestai gali būti įvairių inovuojančių iniciatyvų dėka ir sprendimo dalis. Tad, e, ponė komisijos nary, miestai turi būti esminis svarbus aspektas mūsų žaliajame kurse, jeigu norime sėkmės. Dėkuoju. Laliuk. Dėkuoju. Mėly kolegos, dėkoju už e, šių diskusijų organizavimą. Iš tikrųjų atėjo laikas įgyvendinti žalėjį kursą. 2008 metais iš tikrųjų mes buvome e, pasukę labai netinkamą linkmę. Dabar turime koreguoti tą kursą. E, žaliasis kursas yra susijęs su terminių renovavimu, naujų technologijų taikymu E, augalų infrastruktūrų įgyvendinimu, darbo vietų kūrimu mes galime sukurti 10 milijonų darbo vietų. Eidami tą linkime turime permastyti mūsų pramonės politiką. Aišku, nebus lengva, todėl kad e, iki šiol gyvenome masinio vartojimo visuomenės sąlygomis. Uh, Dėl tų 50 su virš žmonių, kurie gyvena energetinio skurdo sąlygomis, mes turime ambi imtis ambicingų priemonių šiame parlamente. Pane Bilbao Barandika, dėkoju. Dėl žmogaus veiklos e, kilantis pokyčiai aplinkoje sąlygo vis dažnesnės stichinės nelaimės. Pasak prasnoz atsiras vis daugiau klimato pabėgėlių, bus užlietos pakrančių zonos ir tai reiškia, kad mes Turime nusistatyti pasaulinius klimato apsaugos tikslus ir atitinkamai juos gyvendinti nacionaliniu lygu. Na, vietos regionų lygmenių kovojama su tokiais fenomenais, kaip kad problemos dėl judumo, dėl atliekų tvarkymo, taigi randami sprendimai, taigi reikia rasti artimų sprendimų, kurie susijęs su žmonių kasdieniu gyvenimu. Na ir turime pasirūpinti, kad kova su klimato kaita taptų pagrindinė ašimi visose viešose biudžetuose. Ir tai yra, kad būtų perkama per viešus pirkimus energija, būtų šimtų procentų iš atsinaujančių šaltinių. Na ir e, klimato kaita, aplinkosauga turi būti atspirties taškas ir tvirtinant biudžeto įgyvenimą. Na ir 20 metų Baskų žemės patvirtintos formulės galėtų tapti gerą praktiką ir Europos Sąjungai. Dėkoju. Ir dabar kolega Mets. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kova su klimato kaita yra susijusi ir su mūsų veiksmais dirbožėmio e, plotmėje. Mes žinome, kad e, kai kurie augalai gali sugerti daug CO2, o e, ekonomikos augimui sulėtėjus mes iš tikrųjų galime smarkiai sumažinti CO2 koncentraciją atmosferoje. Mums reikia sveiko dirbožėmio, nes ten gyvena įvairių vabžių, mikroorganizmų, E, grybų, grybelių ir taip toliau. Tai ištisa ekosistema, kuri neturi būti žudoma cheminėmis medžiagomis arba e, taikant e, intensyvę žemdirbystę. Mes turime atstatyti gamtinę pusiausvyrą ir turime tuo būdu taip pat kovoti su klimato kaita. Švarus oras, švarus dirbožėmis, švarus vanduo labai svarbus gyvybei E, bio įvairoviai ir e, kovai su klimato kaita. Tad mums reikėtų pagrindų direktyvos, kuri užtikrintų dirbožėmę apsaugą. Kolega Piper. Europa, das Pariser Klima. Paryžiaus, e, Paryžiaus sutarimas E, buvo patvirtintas, o mes turime tapti lyderiais, kovodami su emisijomis, su plastiku, turime nuveikti daugiau glevanilio iniciatyvose, mokslininių tyrimų srityje, plastiko eksporto srityje ir daugiau. Be to, Europa turi panaudoti savo ekonominį svorį, mes turime užkirsti kelią tam, kad Kinijoje, Latino Amerikoje, kitur būtų grobstami žaliviniai ištekliai. Bet to Turime bendradarbiauti ekonominiu požiūriu su šiomis šalimis tam, kad jos būtų įtakotos ir ekologiniu požiūriu. Tačiau žalesis susitarimas E, neturėtų skaudžiai paliesti tų žmonių, kurie turi darbo vietas kalnakasybos, angliakasybos, plieno pramonės, automobilių pramonės srityje. Žalesis susitarimas neturėtų gazinti pasaulio pabaigą. Žalesis susitarimas atitiks ir žmonių įmonių interesą užtikrinti tvarę aplinką. Taigi, žalio sutarimo dėka turėtume sugebėti su taupyti ir netgi smagiai dirbti. Ir tik tuomet toks sustarimas bus tinkamas ir geras. Dėkoju ir toliau žodis kolegai Čahim. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes negalime diskutuoti dėl kritinės klimato padėties, nekalbėdami apie reikiamas priemonės. Tai yra skirtumas tarp ES, kuri yra lyderė, ar tos ES, kuri tik apsimeta lyderė. Aš žinau, kad yra tokių kolegų parlamente, kurie jau mano, kad dabar daug nuveikta. Bet ar iš tikrųjų, ar esame švariausias žemynas? Taip, sutinku, kad ES emisijos sumažėjo, tačiau anglies pėtsakas toliau tebe auga. E, kamgi gamina Kinija?

Kaip manote, mes esame didžiausia vartotojų rinka, todėl turime atsakomybę tapti lyderiais, o kaip tikri lyderiai mes turime investuoti į klimato diplomatiją, atsisakyti iškasnio kūro subsidijų, įdėkti klimato apsaugos teisės aktus ir pradėti dėkti tvarius sprendimus. Nesu įsitikinęs, kaip, įtikintas, kaip pane von der Leyen sako, jog turime siekti 50 procentų mažimo ir jei kitos šalis mumis seks, sieksime 55 procentų čia tik apsimetama, kad esame lyderiais. Tai yra aiškiai ignoruojama, ignoruojama kritinė klimato padėtis. Taigi privalome tapti lyderiais, privalome tap, tapti pavyzdžių. Dėkoju. Dabar kolega Kalsbro, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, klimato apsaugai reikalinga Europos Sąjunga, nes tiesą sakant, klimato kaita nesustoja prie sienų. Jeigu norime kovoti su klimato kaita, reikalingi skubus veiksmai. Jeigu mes turėsime daugiau žalių, liberalių sprendimų, galėsime užkirsti tendencijoms kelią prieš jom nesibėgėjus. Taigi mes turime priimti teisingus ekologinius sprendimus, o priešingai švaistimas turi daug kovoti. Šias apivartinių priekimų sistema turi veikti geriau ir to pasieksime, jeigu nustatysime bendrus ekologinius mokesčius, kurie užtikrins augimą. Mes turime būti lyderių ekologiškumo srityje. Tai turėtų būti pagrindinė paskata priekybos sutarimas Tai turėtų būti kovos su klimatu politikos pagrindas. Mes turime parodyti, kad įmanoma atsisakyti iškastinio kūro kaip energijos šaltinės. Jeigu patys to nepadarysime, kaip galime to reikalauti iš kitų. Dabar žodis kolegai Ensly. Mes mm, turime vengti ekologinės klimato griūtis. Taip, mokslininkai turi rodymų, o jeigu politikai e, nusprendžia juos ignoruoti, tai e, e, tiesą sakant, veda link katastrofas. Dėl to pasakoje, to pasakoje yra daugybė, milijonai pabėgėlių, tarp jų vaikų. Ir kai tie vaikai paklaus, ką darai, kai turėjo tokią galimybę, ką jiems atsakysi, aš esu vienas iš tų, kuris savivaldybėje pradėjo kalbėti apie klimato kritinę situaciją ir kai reikalavau 40 metų užtikrinti neutralumą klimato atžvilgių. Ir mes norime pasirūpinti, kad Junktinės karalystės vyriausybė, Londono meras laikytųsi savo įsipareigojimų. Ir aš pripažinsiu, kad esu vienas iš tų, kurie ir įtikinę ES atsisakyti mm, klimato kaitos subsidijų, atsisakyti e, subsidijų aviaciniam kūrui, jį apmokestinti. Jeigu mes norime ateities, privalome imtis veiksmų jau dabar. Dėkoju ir dabar žodis kolegai Gjurk. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, susiklosti kritinė klimato padėtis, tai akivaizdu ir todėl nepakanka per tokias plenarnės sesijas tiesiog kitaip kreipti dėmesį. Privalome imtis veiksmų visapusiškai reaguoti į šiuos iššūkius, nes tvarus vystimasis yra susijęs ne vien tik tai su ekologiniais, bet ir konkurencingumo, socialiniais aspektais. Jeigu viską vertinsime tik tais per ekologinę prizmę, tai greitai kils socialinės ir ekonominės krizės. Tai yra visiškai neprimtina, kaip kad ir kritinė klimato krize. Dėl šios priežasties mums reikalingas sąžininkas, teisingas prieinamasis laikotarpis. Turime pasirūpinti, kad pernelyg neišauktų energijos kainos vartotojams ir kad nekiltų pavojus valstybių narių apsirūpinimo energiją, konkurencingumai. Mes galime pasitelkti kai kurių valstybių narių gerąją praktiką. Pavyzdžiui, Vengrijoje per pastruosius dešimt metų mūsų ūkis nuolatos augo, tačiau CO2 emisijos sumažėjo, lygiai taip pat ir energetikos kainos vartotojams. Dabar kolega, kolegė Burkart, dėkoju, ponė pirmininkė, kas mums belieka uh, besakyti, nei apibūtinti klimato padėtį kaip kritinę, kuo, vis, kuo labiau auga temperatūra, kuo labiau lygs, nyksta rūšis, tuo daugiau žmonių turi pasitraukti iš savo ginamosios vietos. Kritinė situacija vienas dalykas, kitas dalykas, ką galime padaryti. Jeigu tai rimtai žiūrime, turime pasirūpinti, kad per župo reformą mūsų subsidijos apsaugotų aplinką, padėtų ūkininkams. Jeigu rimtai tai žiūrime, turime pasirūpinti, kad mūsų prekybos susitarimuose būtų privalomi ekologiniai standartai. Jeigu rimtai tai žiūrime, mums reikalinga tokia tarptautinė rūšių apsaugos politika, kuri apimtų aiškius tikslus ir jų gyvenimą. Jeigu norime e, per žalį susitarimą investuoti į ateitį, tai turime imtis veiksmų. Kritinė klimato padėtis tai yra tik atspirties taškas, taigi imkime darbų. Dėkoju. Ir dabar žodis kolegai Paet. Brangus kolegos. E, Jeigu e, pasaulinė temperatūra kils taip, kaip prognozuojama, tai turės negryžtamų pasiekmių. Ir vienas iš klimato kaitos ir atšilimų padarinių, kurie tai yra e, Arktikos ledynų tirpimas, ten temperatūra auga ko ne 2 kartus 20 procentų greičiau. Na ir kai tirpsta ledynai, prisidedama prie klimato kaitos. Taigi, turint galvoje tai, kas ten vyksta, ne vien tik tais Arktikos valstybės turi būti atsakingos už klimato apsaugą, nes Šiaurės e, Amerika, Kinija ir Europa yra atsakinga už taršą, dėl kurios e, tirpsta ledynai. Taip, dėl tirpstančių ledynų atsiveria naujų jūriniai keliai, daugelį šalių, daugelį įmonių domina nauji navigacijos keliai Arktikoje, naujas žvejybos, e, žaliavų gavybos galimybės, nors tai turi pasiekmių Europos saugumo situacijai. Jeigu mes norime įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, reikia nedelsant mažinti išmetimus. Taip pat turime pasiruošti e, pokyčiams, kurie atsiras dėl klimato kaitos Arktikoje, tam, kad išvengtume įtampos. Dėkoju ir dabar Deparnie Grünberg. Žodis jai, prašau. Mikro. Mikro, Įsijunkite mikrofoną. Deja, e, žmonės nepajunta tiesioginio pokyčio planetai. Deja, mes negalėsime pajusti mūsų veiksmų poveikio ateičiai, nes mūsų veiksmų padarniai yra pasauliniai ir ilgalaikiai. Jį mes e, reaguojame tik tais greitai, tik tuomet, kai galima užuosti, paliesti, pajusti pokyčius jau tokia žmonių prigimtis. Dėl šios priežasties ekologinė pokyčiai yra ir socialiniai, visuomeniniai pokyčiai. Kiekvienas iš mūsų turime išmokti mūsų kasdienybėje primti tokius sprendimus, kurie apsaugotų gyvybę. Kokia reikalinga mobilumo kultūra, vartojimo kultūra, mytybos kultūra, kaip mes apibriešime gerovę. Na ir aišku, mes turime priimti tvarkos užtikrinimo politinės priemonės tam, kad būtų kovojama su klimato kaita. Tai reiškia, kad reikalinga sąjunga tarp ekologijos, politikos, pramonės, meno, kultūros. Mes turime per šį kultūrinį pokytį, kaip ES daryti pažangos tam, kad apsaugotume mūsų rūšių įvairovę ir klimatą. Dėkoju. Toliau kolega Bentelė. Pane pirmininkė, jeigu kalbama apie kritinę padėtį, tuomet turi būti aišku, kad yra ir aiški, e, aiškus reikalavimas imtis veiksmų e, vykdomai, e, vykdomajam lygmeniui bet negalime ir kitų um, sektorių ar valdžios segmentų pamiršti. Mums reikia tiek dar daug nuveikti. Turime įvertinti, ar tikrai daroma kas nors dėl, dėl oro, vandens, aplinkos taršos, energetikos veiksmingumo tokiuose miestuose kaip Londone, Berlyne, Paryžiuje arba Džakartoje, e, Pekine, tai yra Berlyno miestuose partneriuose E, yra didžiulė tarša fiksuojama. Lygiai taip pat ir gyventojų skaičiaus tankis yra e, didelis, dėl to kyla papildomų problemų. Taigi mano klausimas komisijai yra, ar prašymas komisijai yra pripažinti e, tas problemas ir reaguoti į jas e, susidarančias miestuose dideliuose, būtent kad e, pasauliniu mastu žengtumėm sparčiau pirmin. Dėkoju. Kolegė Perera, prašau. Pone pirmininkė, kartais mes turime paaiškinti, kodėl kažką privalome padaryti, tačiau ne šiandieną, nes šiandieną mūsų miestai, verslas, žmonės tikisi iš mūsų veiksmų